Uh, Gerbimieji kolegos, norėčiau pirmiausia tarti kelis žodžius. Per pertrauką man buvo pranešta, apie tai, kad šiandien Afganistane žuvo Italijos kareivis, kuris dalyvavo NATO misijoje. Per pastarą mėnesį Afganistane žuvo 15 Britanijos kareivių. Aš manau, kad mes turime pagerbti mūsų moterų ir vyrų garbę tų vyrų ir moterų, kurie dirba pavojingomis sąlygomis